stebėjimas. Šiuo metu sakoma, kad apie 4 tūkstančiai yra aukų, 6200 žmonių yra sužeisti. Šalyje įsivyravo chaosas, kai kuriuose kaimuose visi namai sugriuvo, gatvės yra uh, uh, sugadintos, istoriniai paminklai taip pat sugrauti, nėra elektros energijos, vandens, maisto produktų trūksta. Prieš šimtą metų įvyko panašus žemės drebėjimas, kai e, ištiko tokia pat katastrofa ir šimtai tūkstančių žmonių dabar e, reikalauja paramos ir šita šalis priklauso nuo mūsų pagalbos, prašo jos iš tartautinių organizacijų, iš visų mūsų šalių piliečių, taigi mes reiškime savo užuojautą ir e, solidarumą su Nepalo tauta. Prieš savaitę vėl įvyko didžiulė katastrofa nuskendus pabėgėlių laivui viduržėme jūroje. Nuskendo nuo 800 iki 1000 žmonių. Jie leidosi į kelionę bėgdami nuo karo, nuo persekiojimo ir nuo skurdo ir ieškodami užuovėjos Europoje. Aš manau, kad jūs visi jaučiate patį, ką ir aš. Ir šiandien aš vėl prašau jūsų tylos minutę pagerbti aukas, ir kiekvieną kartą posėdžio metu tai darydamas aš dar kartą kartoju, kad mes ne tik tai prisimename aukas ir apgailestauju, kad politikoje nesikeičia nieko, kas leistų mums išvengti tokių katastrofų. Trečiadienio plenarnėje sesijoje vyks debatai šiuo klausimu ir aš prisimenu ankstesnę plenarnę sesiją ir puikiai žinau, kad jūs visi buvote sukrėsti išgirdę tai, kas buvo pasakyta praėjusioje plenarnėje sesijoje. Ir visi tikimės, kad kitoje plenarnėje sesijoje nereikės dar kartą tylos minutę pakerpti naujas katastrofos aukas. Aš žinau, kad situacija labai sudėtinga, tačiau turėdami omenyje šitą situacijos dramatiškumą, mes pagerbdami aukas negalime pamiršti jų nekaltų gyvybių. Taigi Aš atsiprašydamas už šitas, šitą katastrofą norėčiau dar kartą paprašyti pagerbti aukas tylos minutę ir atsistoti. Vielen Dank. Gerbiamus kolegės, gerbiami kolegos, aš norėčiau atkreipti dėmesį į klausimą, apie kurį kalbėjo kolegos